Buongiorno, kolegė, kolegi. E Labadiena, gerbėjai kolegos. Ponas Rubik paprašė žodžio. Jis nori pasisakyti dėl darbo tvarkos. Prašau, ponė Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, aš norėčiau kaip sto komiteto pirmininkas norėčiau pasveikinti poną Wildlife Education pirmininką. Jis yra čia tribūnoje ir mes norėčiau, kad pasveikiname jį, nes jisai puikų darbą nuveikė Zambijoje. Grazie, grazie, onorevole Rubik. Dėkuoju gerbiamam ponui Rubikui. Mes uh, Taip pat prisijungėme prie jūsų plojimų. O dabar norėčiau suteikti žodį gerbiam poniai Morgantinį. Ponui Morgan, Morganti. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums leidus aš norėčiau paprašyti tylos minutę pagerbti Konkordijos laivo katastrofos aukas. Šis laivas patyrė katastrofą prie Džilio salos Italijoje. Šiame kruizinėme laive buvo žmonių iš įvairiausių šalių, bet žinome, kad žuvo 11 žmonių, dar nemažai yra dingę be žinios. Pirmininkas. Pirmininkas ir visi parlamento nariai be abejo jaučia tą patį, ką ir jūs. Ir aš iš tikrųjų siūlyčiau dabar tylos minutę pagerbti žuvusių atminimą.